pagrindinių prioritetų programuose skirtose kaimo vietovėms. Europos parlamentas yra kreipėsi į komisiją su prašymu sukurti energetikos naudingumo fondą. Šitas e, pasiūlymas pateiktas 2007 metais, šiam pasiūlymui pritarėme. Ačiū. Avrio. Labai ačiū, ponė Tikau. Dabar diskusiją baigiame, balsuosime rytoj. Kolegos pagal darbo atvarkę. Dabar turėtume diskutuoti pono Manders pranešimą apie tekstilės pavadinimus ir atitinkamų tekstilės gaminių ženklinimą. Ar pranešėjas yra salėje? Taip. Prašom, prašom tada žodis ponui Manders. Keturios minutės. Dankjewel, eh, voorzitter. Dėkoju, mielas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau visiems padėkoti už konstruktyvų bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą. Ir tikiuosi, kad rytoj po balsavimo mes galėsime dirbti toje pačioje dvasioje. Parlamentas iš esmės kalbės vienu balsu su Europos komisija ir tai atneš naudos visiems Europos vartotojams. Aš labai tikiuosi, kad taip ir atsitiks. Tikiuosi, tik, manau tiksliau, kad e, komisijos pasiūlymas ženklinti tekstilės gaminius e, pateiktas direktyvoje bus e, geresnis negu dabartinis taikomas reglamentas. Ir ponas Montė savo pranešime mini problemas, kurios yra susiformavusios e, Europoje dėl to, kad 27 šalis taiko skirtingus reglamentus. Aš tikiuosi, kad komisija savo pasiūlymus pateiks labai greitai. Šio dokumento tikslas - užtikrinti, kad nauji tekstilės pluoštai galėtų patekti į rinką. Tai paremė vidaus rinkos komitetas labai didelę balsų daugumą, nes mes norime, kad vienoningos rinkos mechanizmai rinkoje įsitvirtintų kuo greičiau. ES piliečiams labiausiai rūpi e, rūbų ženklinimas. Tekstilės gaminių ženklinimas turi būti supaprastintas įvedus vienodus standartus visoje ES. Mes suprantame, kad tai nėra lengva, todėl paprašėme, kad būtų atliktas poveikio vertinimas, speciali studija būtų įvykdyta, kad geriau suprastume, kokia susidariusi padėtis. E, norime, kad e, etiketėje būtų pateikta nedaug, bet aiškios informacijos. Norime, kad etiketė būtų neilga, bet e, labai tiksli. Taigi buvo pateikti e, pasiūlymai, kurie e, atspindi komisijos siekį supaprastinti tekstilės produktų ženklinimą. Mes esame dėkingi už pagrindinę tokią bazinę informaciją, nes piliečiams svarbu žinoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, iš ko pagamintas gaminys ar kur jis pagamintas. Vartotojams tokia informacija reikalinga, kad būtų išvengta neteisingos prekybinės praktikos. Be to, mes galime mm, rasti būdų, kaip sustiprinti kontrolę informacijos, kur yra teikiama. Vartotojai informacijos gali reikalauti, tai yra pagrystas reikalavimas, Europos komisija turi ieškoti būdų, kaip vartotojai tą informaciją gali gauti. Mes esame pateikę daugybę pasiūlymų. Manome, kad jeigu žaislai, pavyzdžiui, yra pagaminti e, ar susideda iš daugiau negu 85 procentų tekstilės, tai Negalime pareikšti, kad užtenka taikyti žaislų, žaislų saugos direktyvą. Pirmiausia, turbūt vartotojas turės žinoti, iš kokios tekstilės tas žaislas pagamintas ir iš kur ta tekstilė. Be to yra patiktas pakeitimas dėl vartotojo teisės žinoti, ar tekstilinio gaminio e, gamybos metu yra naudota e, gyvulinės kilmės tekstilė. Pavyzdžiui, oda ar kailis. 2005 metais Europos komisija pateikė pasiūlymus, į kuriuos e, čia atsižvelgėme ir tikimės, kad komisija mums pritars. Be to, vilėmės, kad Europos taryba išdėstys pozityvę poziciją dėl mūsų pasiūlymų. Tikimės, kad taryba kartu su komisija ir parlamentu Mm, leis parengti gerą kompromisą, kuris reglamentą pagerins ir vartotojai gaus geresnės informacijos. Ačiū. Dėkoju, o dabar komisijos vardu komisaras Tajani, prašom. Ačiū pirmininkė. Prieš išdėstant komisijos poziciją, uh, norėčiau išreikšti nusivylimą dėl dviejų um, uh, ES karių žuties Afganistane. O kai dėl tekstilės standartų ir ženklinimo, tai komisija analizuoja padėtį, siekdama pagerinti teisinę bazę, supaprastinti procedūras dėl tekstilės pavadinimų tvirtinimo. Mūsų pasiūlymo tikslas yra skatinti inovacijas e, tekstilės sektoriuje. Naujasis reglamentas suteikia galimybę vartotojams e, greičiau e, gauti galimybę pasinaudoti naujoviškais tekstilės gaminiais, turinčiais naujų pluošto dalių. Tai aktualu ir uh, įvairioms e, tekstilę naudojančioms įmonėms. Taigi džiugu, kad vidaus rinkos komitetas balandžio 8-ąją patvirtino savo pranešimą. Norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Manders ir šešėliniams pranešėjams už darbą leidusi konstruktyviai aptarti tekstilės produkcijos ženklinimo klausimus. Šis pasiūlymas yra skirtas teisės aktų supaprastinimui Savo pasiūlymę komisija šiek tiek nutola nuo da, nu, nutolsta nuo dabar galiojančios direktyvos, pasinaudojame ir imko pasiūlymais. E, čia pranešim, pranešimų yra pateikta įvairių pataisų taryba jas nagrinės, siekiame pagerinti tarp institucinės diskusijas ir siekiame kuo greičiau pasiekti kompromisą. Vienas pasiūlymas, kurio nebuvo komisijos pirminėme pasiūlyme, yra dėl tekstilės kilmės ženklinimo. Europos parlamentas vaidina labai aktyvų vaidmenį šioje srityje ir tenka pastebėti, kad išplaukiant iš komisijos 2005 metų nuostatų dėl kilmės taisyklių, importuojamiems gaminiams, įskaitant ir tekstilės gaminius. Reikia pasakyti, kad e, nuolatos posėdžiuose su e, vidaus rinkos komiteto nariais aš akcentuoju, kad e, reikia ženklinti tekstilės produkciją, minėti e, gyvulinės kilmės produktų buvimą tekstilės gaminiuose. 19. Pakeitimas siekia numatyti išimtis tradiciniams suvėjams, suvykloms reikia padaryti taip, kad išimtis vis dėlto leistų įsigyti vienokius ar kitokius tekslės gaminius. O jeigu visiems Europoje pagamintiems tekslėms gaminiams bus iš, daroma išimtis, bus nueita per daug toli. O kai dėl 63 pakeitimo ir uh, žaislams taikomų reikalavimų, tai pirmiausia, nepamirškime, kad šie reikalavimai yra sėtini su sauga. Ankstesnės diskusijos vykusios su taryba, parlamentu e, didžiaja dalimi buvo grindžiamos žaislų saugos teisės aktais. Manyčiau, kad čia esantis pasiūlymai ne visuomet yra proporcingi. Kai dėl tekstilės naudojimo e, drabužių siuvime, tai kvieščiau išdiskutuoti šį klausimą su suinteresuotomis grupėmis, kaip buvo nekarta anksčiau. Ačiū visiems už pasiūlymus ir su malonumu išklausysiu tolimesnių pastabų. Ačiū. Ačiū labai. Dabar frakcijų vardu, pirmiausia, ponia Komi, APP e frakcijos vardu, dvi minutės. Presidente, kari kolegi. Ačiū labai, ponia pirmininkė, mielos kolegės, mėly kolegos. Tekstilės gaminiai yra vienas svarbiausių sektorių Europos rinkoje. Ir komisijos pasiūlymas yra puikus pagrindas, leidžiantis supaprastinti mums dabar e, valstybėse narėse taikomą teisinę bazę. Pirmiausia, ypatingai girtinos nuostatos susijusios su skaidrumu ir ženklinimo suvienodinimu. Buvo kalbėta apie direktyvos taikymos ryties išplėtimą ir tiems produktams, kurie mūsų supratimu yra itin svarbus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kilmės ženklinimo nuostatą. Mhm. Čia e, pasiūlėme dvi skirtingas sistemas. Vieną privalomąją sistemą skirtą gaminiams iš trečiųjų šalių piliečių, e, piliet, atsiprašau, trečiųjų šalių e, pagal 2005 metų direktyvą ir kita sistema um, numatyta tekstilės gaminiams pagamintiems Europos Sąjungoje. Uh, Pirmiausia, mes siekiame, kad būtų užtikrinta, jog vartotojams būtų pateikta visa informacija susijusi su tekstilės gaminio kilme. Tuo tarpu dabar e, siekiama, kad etiketėse nebūtų klaidinančios ar neaiškios informacijos. Mes siekiame, kad ši informacija būtų aiški ir e, vienodai suprantama visose valstybėse narėse. Mes norime išreikšti labai stiprią Europos parlamento poziciją, e, visų pirma, pabrėžiant, kad trims didžiausiams frakcijoms pavyko pasiekti politinį susitarimą šio klausimu. Turiu pasakyti, kad bendradarbiavimas su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais buvo tikrai puikus, mums pavyko susitarti ir um, susitarėme todėl, kad mums buvo itin svarbu apsaugoti mūsų piliečių interesus. Norėčiau, kad vienbalsiai um, balsuotume rytoj, kad siūstume tinkamą signalą Jo labiau, kad šis pranešimas e, dabar dėl jo bus balsuojama antrojo svarstymo metu. Ačiū labai, ponia Šaldemose e, iš SND frakcijos. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Manders ir kitiems kolegoms už ypatingai glaudų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimo projektą. Tekst tekstilės e, pramonės ir tekstilės gaminių e, ženklinimas buvo atin svarbu. Mums reikėjo susitarti, kokiu būdu mes e, leisime į rinką pateikti naujų tekstilės pluoštų gaminius. Tačiau reikia pabrėžti, kad pasiūlymas turi naudos nešti ne tik patiems tekstilės gamintojams, tačiam, tačiau ir vartotojams. Todėl mums buvo itin svarbu, kad e, vartotojai gautų labai aiškę, lengvai suprantamą informaciją apie tekstilės gaminius. Todėl mes norėtume, kad ypatingai šis rytis būtų labai aiškiai reglamentuojama. Pasiūlyme taip pat pabrėžiame, kad pageidaujame, jog būtų padarytas tyrimas dėl tekstilės gaminių naudojimo ES. Manau, kad ir vartotojams itin svarbu perkant žinoti, kur tekstilės gaminys buvo pagamintas, ar tose tekstilės gaminiuose yra pavojingų arba alerginį poveikių turinčių komponentų. Ši informacija vartotojų taip pat yra itin svarbi, todėl mes labai stengiamės nustatyti tinkamas, tinkamus ženklinimo reikalavimus. Štai kodėl mes šį pranešimą labai remiame. Na, o žaislų tema taip pat yra labai svarbi. Manau, kad būtų galima daugiau pasiekti bendros rinkos vardan jei um, žaislų etiketėse taip pat buvo, nu, būtų nurodyta, iš kur jie yra kilę, kur jie yra pagaminti, tai pastarnautų vartotojų naudai. Ačiū. Speakeris, Ačiū toliau Alde frakcijos vardu, ponas Rinaldi. Komisarė, kari kolegi. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly e, kolegos, gerbiamas komisijos nariai. Aš norėčiau e, palinkėti geriausios ploties ponui Manders už e, ir rengiant šį dokumentą. Tikimasi, kad čia bus įvesta tuo dokumentu tvarkos toje rinkoje dominuojančioje kakofonijoje. E, matome, kad čia yra kalbama apie kilmės ženklinimą, tai turi būti privaloma, nes tai yra nepaprastai svarbu. Aš esu e, kartu su ponė Muskardinė savo frakcijos atstovas rengiant šį dokumentą. Ir manome, kad šis pranešimas apima visą eilę svarbių klausimų susijusių su mūsų veikla pasaulinėje rinkoje. Jau yra parengtas reglamentas, kuris e, reikalauja privalomą ženklinimą dėl kilmės e, e, iš tokių šalių kaip JAV, Kinija, Japonija, Meksika ir panašiai. Ir mes suprantame, kad dabar reikia įvesti uh, E, kitų reikalavimų, kurie leistų sutvarkyti ir kitas pasaulio dalis, nes egzistuoja labai daug trūkumų. E, tai pasakytina bendrai apie visus tekstilės produktus. Tačiau nepamirškime, kad dėl kilmės e, yra problemų daugiau negu dėl kitų sričių, nes žinoti, iš kur prekia yra, yra labai svarbu. Šiandien neretai čia egzistuoja labai didelė migla. Ir neretai gamintojai tuo yra suinteresuoti, gamintojai mano, kad nėra svarbu vartotojui žinoti, iš kur tas gaminys, kuris buvo pagamintas. E, yra šalių, kurios e, eksportuoja prekes į Japoniją, pavyzdžiui, ir Kiniją, ir jos nenori, kad būtų žinoma, kur tas gaminys pagamintas. Todėl parlamentas stengiasi, e, rengdamas šį pranešimą, e, suformuoti poziciją, leidžiančią e, įvesti daugiau aiškumo ir gamintojui, ir vartotojui. Ačiū, ponė Rinaldi. Toliau ponė Riulė iš Žaliųjų. Vielen Dank. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Norėčiau paantrinti savo kolegų mintis. Noriu padėkoti pranešėjui. Tačiau vis dėlto aš nepritariu pranešėjo pozicijai ir rytoj balsuodami kai dėl kai kurių punktų mes dar kartą išreikšime savo poziciją. Aišku, mes visi pasisakome už vienodą kilmės ženklinimą. Visi sutarėme, kad reikia spausti tarybą, jo labiau, kad um, kilmės ženklinimas jau keletą metų yra blokuojamas. Tačiau vis dėlto ši direktyva yra direktyva. Tai nėra simbolinę vertę turintis teisės aktas. Mes teisės aktu aiškiai keliame tam tikrus reikalavimus ir ši direktyva, jei ji bus tinkamai įgyvendinama, um, numatys tam tikrą sąlygas, kuriams esant turės būti ženklinima tekstilės sudėtis ir naujoviškų tekstilės e, gaminių patekimo į rinką sąlygos taip pat turėtų būti nustatomos. Mes Apgailestaujame todėl, kad neseimama skubių veiksmų dėl kilmės ženklinimo. Mes manome, kad e, blogai yra tai, jog bandoma išnaudoti, bandoma pasinaudoti šio teisės aktu. Ačiū. Minutes, Toliau ponas Harber, dvi minutės. Ačiū pirmininkė kalbu šešėlinės pranešėjos ponios Makloklin vardu, ji yra e, labai susijusi su šiuo klausimu. Aš norėjau priminti tai, ką sakė e, kolegė. E, Pone Riuhel, ir e, noriu pasakyti, kad šiuose pasiūlymuose e, siūloma ženkliai pagerinti situaciją. E, einant prie pasiūlymo esmės, prie pluošto ženklinimo, sudėties žymėjimo. Deja, pranešėjas samoningai turbūt nemini, kad ši direktyva yra esminė vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos direktyva. Aišku, jos tikslas yra pagerinti teisės aktus padėti atpažinti kai kuriuos prekės ženklus, paspartinti procesus, netgi, pavyzdžiui, 12 mėnesių. Čia manyčiau, kad visi teisės aktai tai turėtų būti e, e, aprobuojami Europos standartizacijos komiteto, kad būtų atnešta realios naudos vidaus rinkai. Taigi klausimas pranešėjui ar visą tą naudą mes norime aukoti vardant to, kad šiame pasiūlyme bus taip aiškiai išiškintas kilmės ženklinimo klausimas. Pone Riulė jau ir taip kalbėjo apie įvairių produktų kilmės ženklinimą. Aš manau, kad aišku, čia reikia ir politinio, politinio akcento, tačiau, tačiau reikia ir nepamiršti tos naudos, kurios galime pasiekti. Pranešėjas kartais viršė savo įgaliojimus ir savo pranešimą išpuošia įvairiausiomis mintimis, kaip kokia kalėdų eglutė. Aš manau, kad reikia pirmiausia orientuotis į galimą naudą vartotojui ir atsiriboti nuo politinių pareiškimų, jeigu jie nėra reikalingi. Ačiū. Ačiū, ponė Harbour. Toliau, ponė Svensson. Vieną minutę. Tak, kad Dėkoju pirmininkė. Kad vartotojai galėtų teisingai pasirinkti prekes ir pasinaudoti savo kaip vartotojų galiomis, be bejonės reikia informaciją teikti apie prekes. Todėl aš manau, kad šis pranešimas yra pirmas svarbus žingsnis link to, kad tekstilės gaminiai būtų paženklinami pagal kilmės šalį ir gamybos būdus. Aš m, kaip vartotoja turiu teisę tai žinoti. Be to, E, tai turime galimybę pareikalauti, kad komisija po šio pirmo žingsnio žengtų tolesnius žingsnius, kad vartotojai įgautų daugiau galios. Kalbame apie priežiūros ženklinimą, e, įspėjimus apie e, poveikį sveikatai. Vartotojai turi nesusidurti su gaminiais, kurie, pažiūrėjau, sukuria alerginės reakcijas ar panašiai. Mums kartai susidaro įspūdis, kad vidaus rinkos taisyklės su, te, iškelia į pirmą vietą pramonę ir įmonės. Mes, žaliųjų frakcija, manome, kad pribrendo laikas vartotojus iškelti į priekį. Tai supranta, kad, tai, tai supranta ir patys vartotojai, ir rimtos gamybos įmonės. Ačiū. Elof uh, Datmas, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pranešime yra sakoma, kad jis yra techninis darbas neturimtis rimtų politinių padarinių. Europos komisija niekuomet nepraleidžia progos panaudoti gerą, išnaudoti gerą krizę. Europos parlamentas lygiai taip pat sugebėjo techninius e, pranešimus panaudoti tam, kad būtų sukurta harmonizuota Europos supervalstybė. Junktinės karalystės nepriklausomybės partija šį pranešimą vertina įtariai. Tačiau pirmojoje pranešimo dalyje trys direktyvos yra sujungiamos į supaprastintą reglamentą, o vėliau net yra užsimenama, kad reikėtų panaikinti teisinį reglamentavimą. Tačiau vis tik antrąjį dalį mes labai griežtai prieštaraujame, ypač 58 pranešimui, kuriame yra sakoma, kad naujieji ženklinimo reikalavimai turi būti visi ES lygių. Ir aš norėčiau ypač pažymėti pasiūlymą e, iš ES pasiūlymą dėl vieningos ES avalinės ir tekstilės ženklinimo sistemą. Junktinėje karalystėje mes turime veiksmingą ženklinimo sistemą. Ji labai smarkiai skiriasi nuo to, kas yra naudojama žemyninėje Europoje. Junktinės karalystės piliečiai žino ir supranta tą sistemą, todėl jos nereikėtų keisti e, visos Europos labui. Dar kartą noriu pasakyti, kad Europos parlamento pranešėjas ketina pasinaudoti e, techninėmis priemonėmis, e, tokiomis e, tiesioginėmis priemonėmis, kad įvestų nedemokratišką Europos supervalstybę. Ačiū. Toliau ponas Hans-Peter Martin. In tausenden tūkstančiuose praėjusiais dešimtmečiais vykusių diskusijų buvo kalbama apie globalizaciją, ypač bandant atsakyti, ką daryti. Ir visada E, tose pokalbiuose iškildavo vartotojo teisės. Tačiau visada e, siekiant apginti vartotojo teisės būdavo mėtomi nereikalingi akmenys e, ant kelio. Na, o dabar iškyla klausimas, uh, kodėl mes e, nenorėjome būtume, būti ambicingesni socialinio ženklinimo srityje, kodėl čia nenorime užtikrinti skaidrumo, bandydami parodyti vartotojams, kaip buvo pagaminti gaminiai, kodėl mes inkščiame dėl e, darbo vietų mažėjimų, o neima, nesėimame žingsnių ten, kur jų galėtume imtis. Hans. Ačiū. Pone Hanslik, kita mūsų kalbėtoja, tačiau aš jos dabar salėje nematau. Tuo, tuomet perduosiu žodį poniai Gebhardt. Dvi minutės. Ačiū labai, ponia pirmininkė, ačiū labai, ponia komisijos nary, dėkoju pranešėjui Manders, ačiū labai už tikrai puikų pranešimą. Noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams. Buvo pabrėžta, kad šis pranešimas yra techninio pobūdžio pranešimas, tačiau šis pranešimas tikrai turės e, svarbų poveikį mūsų vartotojams. Mes kalbame apie tekstilės pluošto gaminius, kalbame apie naujoviškus e, tekstilės pluošto gaminius. Uh, kalbame apie jų pateikimą į rinką ir kalbame apie sąlygas, kurių laikantis e, tie produktai turėtų būti pirmiausia ištirti, o tik tada patekti į rinką. Taigi mes reikalaujame ištirti, ar naujoviški tekstilės gaminiai neturi pavojingų arba alerginį poveikį turinčių komponentų. Mes norime, kad mūsų piliečiai būtų gerai informuoti, kad jie nebūtų beraščiai. Ir aš vėl ir vėl noriu paprieštarauti tiems kolegoms ir toms kolegiams, kurios um, ir kurie pabrėžė būtent kilmės ženklinimo būtinybę. kalbėdami apie tai, kad galbūt reikėtų jo atsisakyti. Ne, priešingai, juk mūsų pilietės ir mūsų piliečiai e, tikrai nori sužinoti, iš kur yra kilę, kur buvo pagaminti tekstilės gaminiai, e, ar tuos gaminius gamino galbūt išnaudojami vaikai, o galbūt ši informacija vartotojams yra labai svarbi ir tik ją turėdamas vartotojas gali priimti tinkamą sprendimą, ar jis pirks prekę ar ne. Taigi mūsų uždavinys yra dabar priminti tarybai, kad dar Ir dabar nesutarėme dėl dokumento, dėl kilmės ženklinimo, kuris buvo parengtas 2005 metais. Taigi pasinaudokime progą daryti tam tikrą spaudimą tarybai, stengdamiesi, kad būtų parengtas tikrai geras reglamentas, kurio ir tikisi mūsų piliečiai, tame tarpe ir iš mūsų. Dankeschön. Mr. Henning now for one minute, please. Ačiū labai, ponas Heninas, e, e, vieną minutę. Ačiū labai. Daugelis e, darbo vietų yra sukūriamos trečiosiose šalyse ir ypač tai aktualu yra tekstilės sektoriaus gaminiams. Tiesa, atsiveria naujos rišo, nišos, kuriant prabangius tekstilės pluoštus, tačiau esame daug padirbinėjimo. Um, Ir dažnai tos klastotės yra finansuojamos iš ES e, e, bendrovių. Būtent todėl reikalingas ženklinimas, kad patys vartotojai E, remdamiesi etiniais kriterijais, tokiais kaip e, sveikatos, e, darbo sąlygų kriterijais, galėtų priimti sprendimą. Aš pritariu, kad toks ženklinimas padėtų kovoti su produktų klastojimu ir socialiniu darbuotojų išnaudojimu. Aišku, tokiam ambicingam tikslui pasiekti reikia į stipros politinės valios. Tačiau priešingų atveju mūsų reglamentas e, nieko nepasiekia. Pone Rosbach, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Tekstilės sektorius plėtojasi, atsiranda naujo pluošto ir vartotojai turi žinoti, ką jie perka. Deja, daugelis produktų gaminami tose valstybėse, kurios netaiko produkcijos kontrolės. Ne vienerius metus jau informuojame vartotojus apie tai, kas sudaro maisto produktus ar farmacijos prekes, tačiau nieko jiems nepranešame apie tai, iš ko sudaryti tekstilės gaminiai. Taigi pasisakome už tai, kad būtų suvienodintas tekstilės gaminių ženklinimas. Internetas, aišku, atveri pirkiems naujas galimybės susipažinti su prekės savybėmis ir turiniu. Labai svarbu, kad vartotojai žinotų apie tai, ar tekstilės gaminyje nėra alergenų, ar e, nevartojama kenksminga gamybos įranga. Juk ši informacija yra esminės svarbos vartotojai. Ačiū. Dėkoju toliau, ponė Roitova, prašom dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. E, Sažininga konkurencija ir parama Europos priekybai ir pramoniai neįmanoma be tam tikrų standartų taikomų priekybai bei informacijos pirkėjams. Maničiau, kad reglamento nuostatos bus efektyvesnės nei naujosios direktyvos. Tai bus pagalba tekstilės pramoniai, taip pat e, bus motivacija dėkti e, naują e, tekstilę, tačiau labai sunku susijęti tekstilės pavadinimus su o, tam tikrais simboliais, kaip etiketėje E, pateikti tam tikrą informaciją simbolių kalba. Taip pat reikia vartotojams aiškinti, ką reiškia vienas ar kitas ženklinimas, reikia aiškinti gamintojams, kad toks ženklinimas yra privalomas. Tai yra pirmas žingsnis, tai yra e, signalas gamintojams ir vartotojams, jiems rūpi kokybė, Ir aš manau, kad čia prasme pralenksime Kiniją ir kitas valstybės, kad sugebėsime konkuruoti. Kai kas kaltina šį pasiūlymą protekcionizmu ir siekia atsisakyti kilmės ženklinimo. Nemanau, kad taip yra. Manau, kad kilmės ženklinimas vartotojui leis tik tai geriau pasirinkti rinkos tampa vis daugiau globalizuotos ir už tai mūsų vartotojai turi žinoti daugiau. Jie turi žinoti, kas gaminama Europoje ir tuo didžiuotis. Būtent tai atneš pridėtinės vertės. Pagrindinė pasiūlymo nauda yra tai, kad vartotojai sugebės išvengti grėsmių, kurių dar yra. Taigi sveikinu šį pasiūlymą, sveikinu komisijos poziciją, manau, kad sugebėsime rasti tarpinę poziciją. Ačiū. Ponas Kalesnik. Atsiprašau, ponas Keli. Mm, dėkoju. Pirmiausia, sveikinu pranešėją ir visus dokumento rengėjus, kurie atspindėjo e, parlamento poziciją. Aš manau, kad šis parlamentas parodė, kad šis parlamentas sugeba būti lanksti ir konsensuso siekianti e, institucija. Aš manau, tai yra antras ar trečias klausimas nuo to, kai aš pradėjau dirbti, nuo to laiko, kai aš pradėjau dirbti šiame komitete, rodantis, kad parlamentas yra veiksmingesnis negu taryba. Tikiuosi, kad ateityje tai pasitaikys dar dažniau. Mes tikimės, kad bus suderintos taisyklės ir tekstilės ženklinimo ir įvardinimo Ir tai parodys, kad vidaus rinka gali padėti ir vartotojui, ir gamintojui. Svarbu ir vartotojams, ir gamintojams yra, kad šis pasiūlymas būtų priimtas. Tai svarbu prisiminti, nes labai nedažnai vartotojo pusė susilaukia nepakankamai dėmesio. Šis pasiūlymas iš esmės yra techninis, nepolitinis, vadinasi, trys direktyvos bus e, sujungtos į vieną dokumentą. Uh, Tačiau supraskime, kad neretai mes parlamentas e, šio tokio pabudžio klausimus pamirštame, todėl tokius pasiūlymus kaip šis turime padaryti kuo platesnius, išsamesnius. Vartotojai turi teisę gauti tikslę, suprantamą, aktualią e, informaciją apie gaminių e, sudėtį ir kilmę. Be to, jie turi žinoti, kokie e, gaminiai ir koks pluoštas yra naudoti gamybos e, metu. Tokiu būdu būtų galima išvengti alergijų ir panašių dalykų. Be to, aš, aš suprantu, kad yra labai svarbu, kad gamybos metodai ir sąlygos būtų skelbiami viešai. Lygiai taip pat būtina tiksliai paskelbti kilmės vietą. Tokiu būdu visuomenė galės priimti gerus sprendimus dėl perkamų prekių. Tai yra labai svarbu uh, E, pasaulyje, kuriame mes dabar gyvename. Nepamirškime e, vaikų vergiškų darbo sąlygų ir panašiai. Be to, mes dokumentu leisime sukurti geresnę ženklinimo sistemą. Geresnis teisės aktas leistų sukurti gilesnę ir platesnę vidaus rinką. Ačiū. Toliau ponė Baštos, jumtis. Obrigada, Sr. Presidente. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, kolegos, aš norėčiau pagirti kolegą Mandris atlikus tokį darbą šiuo pranešimu. Taip pat noriu padėkoti kolegoms, kurie kartu su juo e, rengė šį dokumentą. Pasiūlymas supaprastinti dabartinę teisės bazę, sukuriant vieną reglamentą, kuris apimtų visas dabar egzistuojančias tris direktyvas, susijusias su tekstilės gaminių ženklinimu, yra tikrai sveikintinas. Be to, šis pasiūlymas turės e, teigiamą poveikio tekstilės sektoriui ir galėsime labiau į rinką pateikti naujoviškų pluoštų. Skatinsime inovacijas tekstilės rinkoje. Naujų gaminių pateikimo į rinką skaidrumas taip pat būtų naudingas. Be abejonės e, visą tai turi būti numatyta šiame teisės akste. Tekstilės pramonė galės sumažinti administracinės išlaidas ir greičiau pateikti naujus pluoštus į rinką, o valstybių narių administracijai nebereikės perkelinėti e, teisės aktų į nacionalinę teisę, taip sumažės valstybių narių kaštai. Vartotojai turės garantijų, kad tam tikros tekstilės rūšys, nauji pluoštai, e, greičiau e, pasirodys rinkoje. Naujų pluoštų patekimas į rinką yra svarbi e, mane ES skatinti inovacijas ir geriau informuoti vartotojus. Dabartinėme globalizuotame pasaulyje, kai naujai atsiranda e, rinkose naujos šalis ir rinkos plečiasi, į jas patenka milijonai e, produktų iš daugybės skirtingų įmonių ir tie produktai cirkuliuoja visame pasaulyje. Gyvybiškai svarbu yra kurti naujoves įmonėse, ypač mažose ir vidutinėse. Šio reglamento įgyvendinimas leis e, padidinti tokių įmonių konkurencingumą. Be bejonės mažos ir vidutinės įmonės e, pasin, pelnys tokių naujų teisės aktų ir tokiu būdu mes visi turėsim daugiau darbo vietų Europos Sąjungoje. Toliau, ponė Rapti, dvi minutės. Kirie Proedrė, aš ευχαριστώ πολύ. Ačiū, ponia pirmininkė. Sakoma, kad. Sakoma, kad dažnai žmogaus gyvybė kabo ant plauko. Įsivaizduokite, jeigu tas plaukas ar gyvybės siūlas yra pagamintas iš medžiagos, kuri yra uh, nepakankamai stipri. Tai reiškia, kad žmogaus gyvybė gali būti dėl to prarasta. Tai įrodo, kokia svarbi yra tekstilė ir jos pramonė. Ir aš tikrai norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Manders. Pranešime beje yra ir politinė dimensija, skirta gamybai ir pramoniai. Šis pasiūlymas padės pramoniai lengviau pasiekti savo tikslų, padės geriau pasaugoti, apsaugoti nu, vartotojus. Mums svarbu žinoti, iš kur atkeliauja mūsų naudojami produktai. Toks pasiūlymas nėra kažkoks techninis, jis visų pirma yra politinio pobūdžio. Žinodami, kur pagamintas produktas, mes jau tarsi žinome, koks jo gamybos būdas buvo pritaikytas, koks darbo pobūdis e, vyko, e, ar nebuvo išnaudojami darbuotojai, kokios toje valstybėje yra darbo teisės. Aišku, neturime būti užsimerkia technokratai, esame žmonės. Todėl ir manome, kad visų pirma, žmogiškosios pozicijos reikia žiūrėti į šį pasiūlymą. Galbūt po tuo slepiasi techninė procedūra, tačiau e, vis dėlto čia išvelgiu e, labai aiškę politinę e, liniją. Ir čia kreipdamas į komisarą, manau, kad jūs turite taip pat dirbti šioje srityje. Ačiū. Labai. Ponas Gaspari, dvi minutės. Kolegin. Garbėjai kolegos, aš visada žinau, kad kolega, kolegė Riulė mm, labai simpatiška, tačiau dabar sužinoti, kad po šešių metų mes kalbame panašiamis temomis, man yra nauja. Dabar bandome susijęti du teisės aktus, tačiau aš manau, kad tokiu būdu naudos nebus nei vartotojui, nei tarybai. Manau, kad turime kalbėti apie kilmės ženklinimą ir rasti tinkamą atsakymą šiai problemai, tačiau nereikėtų sėti dviejų skirtingų dalykų. Dar niekada parlamente nepatyriau, kad e, prekybos komitete e, būtų svarstomas vienas dokumentas ir tuomet tas e, dokumentas patektų į kitą komitetą. Aš kalbu apie kilmės ženklinimo teisės aktus. Iš kyla klausimas, e, pavyzdžiui, iš kur kilęs yra produktas, kuris yra gaminamas pagal Italijos dizainerio parengtą projektą iš odos e, pagamintas Argentinoje su medvilne, kuri buvo užauginta Turkmenistane. E, taigi, manau, kad jei mes rastume atsakymą į šį sudėtingą klausimą, um, Ir jei kolega Muskardinė e, taip pat padėtų, būtų puiku, jei mums pavyktų atpainioti tas dvi skirtingas, labai sudėtingas temas. Nes priešingų atveju tikrai nemanau, kad kas nors džiaugsnis, džiaugsis tokia sumaištimi. Turiu pasakyti, kad mūsų frakcija blokuos šį dokumentą. Prego. E, ponas Susta. Ačiū pirmininkė, ačiū labai ir pranešėjui, ir šešėliniam pranešėjui, dėkoju ir komisijos nariui Tajani už jo atsakymus. Atsakymai buvo labai tikslus. Prieš 18 metų Barcelonos vienas e, mokslininkas teigia, kad e, po kiek metų tekstilės gaminiai dings iš rinkos, tačiau ši pranašystė neišsipildė. Jau vien todėl, kad tekstilę gaminančios valstybės tiesiog netkreipė dėmesio į mokslinių tyrimų prognozes um, tekstilės gamintojai tiesiog dirba, nekreipdami dėmesio, kas vyksta aplinkui. Ir šiandien turime užtikrinti tinkamą lankstumą taip pat ir vartotojui. Aišku, kilmės ženklinimas yra itin svarbus ir būtinas. Um, turime galvoti apie ateitį, kurioje pirkdami tekstilės gaminius vartotojai galėtų būti užtikrinti, kad jų sveikata nebus pažeista. I... Toliau ponia Gardinė turėtų kalbėti, bet jos nematau. Posėdžių salė ne, vis dėlto ji yra, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbėmėji kolegos, visi pritarėme pasirinktam požiūriu dėl reglamento pasiūlymo. Tai išiškėjo šios dienos diskusijose. Visų pirma, pasiūlymo tikslas sumažinti biurokratiją, skatinti inovatyvę pramonę ir užtikrinti didesnį aiškumą. Tai ypač turiu akcentuoti, nes mūsų uh, teisės aktai turi demonstruoti pagarbą vartotojui. Taigi dabar orientuosiuosi į kilmės taisyklės. Manau, kad tai yra svarbu. Vartotojai šiandieną nori gauti visapusę informaciją apie įvairius aspektus, įskaitant ir e, produkto kilmę. Tai yra viena iš informacijos sričių, kurią reikia pateikti vartotojui. Visoje Europoje parduotuvėse žmonės dažnai klausia, iš kur atkeliavo viena ar kita prekė. Taigi svarbu ne tik tai jos sudėtinės dalys, bet ir kilmė. Tai yra labai svarbi informacija. Ji yra svarbi dėl to, kad ženklas, kad produktas yra pagamintas ES, yra tam tikra garantija, vartotojas jaučiasi saugesnis o kitur pasaulyje, kaip bebūtų gaila, dar ne visos valstybės yra tokios patikimos. Dažnai vartotojas turi abejonių kitur e, pagamintomis prekėmis dėl to, kad žino, kad dažnai nekreipiama dėmesio į vartotojų apsaugą, vaikų ar moterų teisės. E, taip pat dažnai neapdairiai pasirenkamos produktos teitinės dalis. Štai spaudoje dažnai minima, kad vaikams atsiranda alergijos dėl įvairių prekių vartojimo. E, pediatrai, e, gynekologai, kitų sričių e, gydytojai dažnai kalba apie alergijas, kurios atsiranda dėl to, kad vartojami nesveiki produktai. Ir paskutinė pastaba. Kalbame apie E, vienodas e, rinkos sąlygas pasaulio kontekste, tačiau pasakysiu, kad tokie reikalavimai jau taikomi JAV ir Japonijoje. Ačiū. Ačiū, pana Švabdimintė. Ačiū labai, pana pirmininkė, pana komisijos narė. Atidžiai klausiausi diskusijų apie tekstilės pluošto gaminius ir turiu pasakyti, kad mūsų frakcijai itin svarbu E, pirmiausia tai, kad vartotojos ir vartotojai nori gauti informaciją. Ir mūsų užduotis yra tą informaciją suteikti, tiksliau pasakius, užtikrinti, kad ji būtų teigiama. Manau, kad e, reikėtų numatyti galimybę gauti informaciją ir internete. Na, o um, kas nenori laiky, skaityti to didelio laikraščio ant mažos etiketės, tas galėtų gauti tą informaciją, kaip minėjo, internete. Norėčiau padėkoti pranešėjams. Mes kalbėjome ir apie tyrimų būtinybę ir nustebau, kad taryba neigiamai vertina šį reglamento pasiūlymą. Tai kiek keistoka, jo labiau, kad e, tekstilės e, pramonė, pramonė tiesiog atsivertų daugiau galimybių, jei tas reglamentas būtų patvirtintas. Manau, kad neturėtume balsuoti prieš e, pranešimo pakeitimus, dėl kurių buvo susitarta. E, tačiau vis dėlto svarbiausia būtų, kad e, tuos pakeitimus perimtų ir pati taryba, ypač pakeitimus susijusius su kilmės ženklinimu, e, ženklinimo etikečių suvienodinimu ir kitais aspektais. Aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Tai yra antrasis, e, tai yra pirmasis svarstymas, tikiuosi, kad antrojo svarstymo metu mums pavyks susitarti. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Ačiū labai, ponia Švabai. Dabar spontaniški pasisakymai. Manau, kad ponas, kurie nori tarti žodį, prašom. Sì, grazie Presidente. <clears throat> Intervengo perché. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau e, pasisakyti šioje diskusijoje, nes manau, kad mums iš tiesų reikėtų balsuoti už šį labai svarbų pasiūlymą. Mes labai dažnai norime racionalizuoti įmonių veiklą ir apsaugoti vartotojus. Pirkdami prekes turime žinoti, ką perkame. Jeigu mes norime gauti kokybišką prekę, mes turime turėti galimybę ją rasti. Be to reikia vartotojams žinoti, kad tai, ką mes perkame, yra socialiai priimtina. Aš jau esu nekartą kartojęs, kad tai labai svarbu ir tai pakartoju dabar šioje diskusijoje. Mes turėtume žinoti, ar produktas tikrai yra gaminamas ten, kur yra pažymėta, ar iš tiesų e, įmonės atsiveža tas prekes iš tos šalies Reikia žinoti, ar ta, gaminant tą produktą nebuvo panaudotas vaikų darbas, ar buvo teisinga konkur, teisingos konkurencijos taisyklių laikomasi. Aš tikiuosi, kad šis dokumentas e, bus naudingas ir gamintojų pramoniai, gal jie kažkiek pasikeis ir mūsų piliečiai jausis um, priartėję prie uh, e, ES. Aš noriu padėkoti parlamentui ir Europos komisijai už tokios iniciatyvas iškelimą. E, Ačiū. Toliau Maginės. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkuoju komisijai. Labai didelė diskusijos apie tekstilę e, yra susijusi su diskusijomis apie maistą, maisto kilmę ir jo ženklinimą. Įdomu, kad, pavyzdžiui, pica pagaminta, e, pica pagaminta Airijoje e, gali susidėti iš sudėtinių dalių pagamintų skirtingose 60 šalių. E, vienas iš klausimų šiandien paminėtų buvo tai, kad vartotojams rūpi, kaip prekė yra pagaminta, ar darbuotojų gerovė buvo užtikrinta, ar ekologinių standartų buvo laikomasi. CNN buvo rodoma labai įdomi programa apie gamybos būdus Kinijoje ir uh, E, apie gamyklą, kur yra prie vienos labiau išterštos įmonės, todėl, kad ta gamykla gali eksportuoti savo prekes į ES labai pigiai ir nekreipia jokio dėmesio į ekologinius reikalavimus. Todėl mūsų vartotojai turi turėti galimybę žinoti, ką perka. Neretai vartotojai nekreipia dėmesio į tokią informaciją ir renkasi prekes pagal kainą. Mes turėtumėm daugiau kalbėti su žmonėmis apie subalansuotą, tvarę gamybą ir prekybą visur, ir maisto prekių srityje, ir tekstilėje. Ačiū. Silve. Ponas Silvestris. One minute. Ah, presidente. Pone pirmininkė, aš noriu padėkoti uh, ponui pranešėjų autoriui ir šešėliniams pranešėjams taip pat bet aš norėčiau šiek tiek kitaip e, pakalbėti negu ponia Rūja. Su visa pagarba jai. Labai svarbu, kad būtų parašyta kilmės vieta ant prekės, bet dėl šių taisyklių atsirado tiek daug problemų ir ES gamintojams ir vartotojams. Mes kalbame apie produktų pateikimą į rinką, bet Europa atrodo bando nuo kažko slėptis, bijo pasakyti, kas yra iš kur. Sakome, kad suteikiame daugiau galimybių naujoms prekiams patekti į rinką, bet vartotojai nežino, kodėl tos prekės yra ten ar kaip, iš kur jos atvyko. Vis kartojama, kad Europa yra biurokratinė struktūra. Žmonėms reikia aiškumo, reikia labai aiškių kilmės šalies taisyklių ir greitai Pone pirmininkė, tai yra paprasčiausias dalykas, kai ant tekstilės gaminio yra parašyta Made in Europe, vadinasi, kad tas produktas nėra pagamintas iš nuodingų kokių nors substancijų, kad gaminant jį nebuvo naudojamas vaikų darbas, nebuvo išnaudojamas moteris ar kitaip darbuotojai, e, kurie buvo verčiami dirbti už prastą atlyginimą baisiomis sąlygomis Todėl Europai reikia taisyklių, kurios garantuotų vartotojų apsaugą ir e, žmonės galėtų žinoti, kaip produktas yra gaminamas. Mes tokiamis taisyklėmis džiuotumėmis ir todėl remiame šį komisijos pasiūlymą. Mūsų vystimosi komitetas tam pritarė ir aš dėkuoju komisijos nariu Tajani už jo poziciją. Ačiū. Ačiū, ponas Keli, dar kartą. Ačiū pirmininkė. Manau, kad gerai, jog vyksta diskusijos šią temą, turinčią įtakos absoliučiai kiekvienam piliečiui. Juk kiekvienas pilietis yra tekstilės produkcijos pirkėjas ir vartotojas. Pamenu, kad mano šalyje prieš keletą metų būta atvejų, kai ant etiketės buvo parašyta gaminta, pagaminta Airijoje, bet ją nulupus apačioje pasirodydavo kita, pagaminta Kinijoje. Tai iš tikrųjų pakerta pas, pasitikėjimą mumis. Labai svarbi yra produkcija atkeliaujanti iš trečiųjų šalių. Mes kartais labai griežtai vertiname savo produkciją, bet esame nepakankamai griežti trečiųjų šalių atžvilgių. Taigi sveikinu pasiūlymus griežtinti reikalavimus joms. O kai dėl tokių pačių drabužių dydžių, dydžių suvienodinimo, manau, kad tai būtų naudinga visos ES pirkėjams. E, Mes jokių būdų tokiu būdu ne, nekūrėme supervalstybės, kažkas dėl to bijosi. Ačiū, ponė Keli. Ir galiausia, ponė Figureido. Ačiū, pirmininkė. Iš ties, labai svarbu diskutuoti šią temą. E, džiugu, kad dabar ir kalbame apie produkcijos kilmės žymėjimą tekstilės sektoriuje. Labai svarbu ne tik apginti vartotojų teisės, bet ir dirbančiųjų teisės. E, svarbu, kad E, tekstilės gaminiai gaminami mūsų valstybėje, valstybėse būtų gaminami pagal visas taisyklės. Turime ginti socialinės teisės ir aplinkos sauginę kokybę. O ženklinimas vartotojams turi suteikti galimybės pasirinkti. Tokiu būdu e, vartotojai dalyvauja geresnės ateities visame pasaulyje kūrimu, kūrime ženklinimo procesas turėtų leisti suvokti, kas sudaro vieną ar kitą produktą, iš kur jis atkeliavo. Tai e, vartotojams suteiks galimybę pasirinkti informuotai. Ačiū. Dėkoju. Pone Tajani, išgirdote komentarų, klausimų, prašom, atsakykite. Ačiū. Aš taip pat pritariu išsakytai pozicijai, jog uh, Šis reglamento pasiūlymas yra be bejonės techninio pobūdžio, tačiau tuo pat metu jame yra ir politinę svarbą turinčių elementų tiesiogiai susijusių su Europos piliečių gyvenimu. Šiuo pasiūlymu siekiame supaprastinti taisyklės suteikiame geresnės pasirinkimo galimybės vartotojui ir pageriname sektoriaus funkcionavimo sąlygas. Parlamente vyraujanti nuomonė yra ta, kad ženklinimas suteikia galimybę išsiaiškinti, kokį produktą pilietis perka. Kitai žodžiai tariant, ženklinimas suteikia tam tikras sveikatos garantijas bei e, informuoja apie teisės, kurių reikia laikytis. Pritariu poniai Kiphart, poniai Figureido, e, kurios sako, jog mes esame įsipareigoję ginti Europos tekstilės pramonę. Nepamirškime, kad anksčiau dėl nesažningos konkurencijos e, šiame sektoriuje darbo vietų sumažėjo labai ženkliai. Taigi dabar mes turime ginti šio sektoriaus konkurencingumą pasaulio rinkoje, aišku, vengdami dempingavimo. Tekstilės sektoriaus apsauga reiškia tūkstančio darbo vietų apsaugą. Be kita ko, giname ir piliečių teises. Taigi, Čia galime rasti įvairių interesų apsaugos nuostatų. Aš esu įsitikinęs, kad mes visuomet turime gerbti ES vertybės. Nors kai kurie pasisakiusieji jau išėjo iš salės. Pavyzdžiui, vienas parlamentaras minėjo supervalstybės sukūrimo grėsmę. Aš manau, kad tokios grėsmės nėra. Mes tiesiog uh, išsaugome subsidiarumo principą ir giname žmogaus teisės. Mes bandome apsaugoti socialinės rinkos ekonomiką, bandome uh, teikti socialinę naudą piliečiams ir tiesiog giname pusės milijardo Europos piliečių teises. Ačiū. Ačiū ponui komisarui ir galiausia žodis ponui Menders pranešėjai. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Man didelė garbė Pirmiausia, todėl, kad e, tokį vėlyvą vakarą aptariant tokį techninio pobūdžio pranešimą yra tiek daug kolegų sėdinčių šioje posėdžio salėje. Sulaukiau daug paramos. Kai kurie kolegos akcentavo, kad nereikėtų išplėsti reglamento taikymo srities, tačiau norėčiau grįžti prie kolegės Gebhardt žodžių. Kartais reikia tiesiog sugebėti pasinaudoti progą, kad pasiektume savo tikslų. Manau, kad būtent dabar yra atėjęs tas laikas. Aš tikiuosi, kad rytoj mano pranešimas sulauks didelės paramos. Ir tikiuosi, kad vėliau taryba taip pat palankiai vertins parlamento pasiūlymą. Aš tikiu, kad bendromis jėgomis e, kartu su komisija ir parlamentu mums pavyks susitarti su taryba ir pasiekti tikrai gerų rezultatų. Na, o mūsų tikslas yra sukurti geresnę ateitį. E, mums reikia, kad vidaus rinka e, veiktų tinkamai, kad 500 milijonų vartotojų turėtų tam tikras teisės ir jos būtų ginamos, kalbu ir apie elektroninę prekybą. Mes siekiame um, teikti ne daugiau informacijos, mes siekiame teikti tikslesnės, aiškesnės informacijos susijusios su tekstilės pluoštais. Aš tikiuosi, kad e, mums bū, galėjo pavykti susitarti ir pirmojo svarstymo metu, tačiau panašu, kad tai neįvyks. Tas dokumentas, kurį parengė vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas, e, dėl jo balsuojama bus rytoj, tada um, pasiūlymas bus perduotas tarybai ir galbūt birželio mėnesį mums pavyks susitarti antrojo svarstymo metu. Aš tikiuosi, kad rytoj mano pranešimas sulauks pritarimo ir galbūt tokiu būdu mums pavyks susitarti ir su taryba. Ačiū, Ačiū ponė Manders, diskusiją baigiame, balsuosime rytoj.